Ir dabar turėtumėm tą mandatą patvirtinti. Ar yra prieštaraujančių? Nėra. Mandatą patvirtinom. Šiandienos posėdžio protokolas, kaip visada, bus išplatintas tvirtinti kito plenarinio posėdžio pradžioje. Jeigu nėra prieštaraujančių, tuomet atitinkamai bus patvirtintas protokolas ir bus išplatintas atitinkamiems organams. Europos parlamento plenarinė sesija yra nutraukiama, šiandienos posėdis baigėsi. Linkiu Jums saugiai sugrįžti namo ir kad kelionė būtų sklandė. Ačiū.